Ir, ir pranešėjas reikia informavo apie prioritetinius veiks, projektus bei kriminalius veiksmus. Ir jis taip pat kreitė dėmesį į vieną prioritetinį projektą, pagal kurį būtų integruota į bilietus, bilietų pardavimą parda, informacija skirta keleiviams, tai būtų taip pat e, turizmo projektų sudėtinė dalis ir taip pat buvo nuspręsta tęsti veiksmus skirtus skatinti tvariam turizmui ir socialiniam turizmui ir numatytos lėšos 2011 m. biudžete šiams programoms. Koordinatoriai taip pat atsižvelgia į vasaros atostogų keliamas problemas ir sutiko su komisijos pasiūlymu paskirti poną Ježembovskį koordinatorių rengiant vieningo, vieningos Europos erdvės paketą. Um. But uh, George uh, Jazembowski, of course, our old colleague, will. Panas Jazembowskis, senas mūsų kolega, renks uh, tokį pranešimą ir bus pakviestas į mūsų komitetą paskeisti nuomonėmis dėl tų priemonių. E, svarsydami kitus reikalus, koordinatoriai priemė domėn mano laiškus, kuriuos aš esu pasiuntęs ponui Kalasui ir komitetų pirmininkams dėl transporto prioritetų, komisarui Tajani dėl e, nelamingo atsitikimo e, susijusio su žemės ūkio įranga ir pirmininkui Buzekui, kuriame aš prašau, kad e, transporto temas nagrinėjantis pranešimai būtų svarstomi tinkamu laiku, o ne labai vėlai vakarais. Šiame parlamente dirbu 20 metų ir 20 metų mūsų komitetas skundžiasi, kad e, e, užsienio reikalų komiteto pranešimai svarstami dieną, o transporto komiteto vėlyvą naktį. Bandysime pasiekti, kad e, diskusijos e, dėl transporto komiteto pranešimų Liepos mėnesio plenarinime bus, svarst, e, bus surinktos tinkamų laikų. Mes taip pat galvojame apie terminus dėl kompromisinių pasiūlymų ir balsavimo sąrašo dėl pranešimo, kurį mes vakar atidėjome. Kalbu apie pono Vlasiko pranešimą. Koordinatoriai dar sugrįž prie to klausimo kitą kartą. Tai tiek pranešimų apie koordinatorių vakarykštį posėdį, ar būtų kokiu nors klausimu dėl to, jeigu ne, tai tada dėkoju Jums ir žengiu tolyn. Dabar ponios Ajala Sender pranešimas, o ji pati atkeliavo e, pro visokias negandas, ugnikalnio išsiveržimą ir tropinės kliūtis, e, tropinės liūtis. Taigi, dabar jos pranešimas jūra ir vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės, ponė Ajala Sender, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už supratimą, kurį jūs ir kolegos parodėte. Iš tikrųjų, kai keliauji su delegacija, tai vargu ar įsivaizduoji, kad e, gamta iškrės tokių pokštų, sutrukdys parvykti. E, Mes tai sugebėjome išvykti, bet Guatemaloje ir Salvadorė e, žmonės tikrai kenčia dėl tų gaivalinių nelaimių. Tikimės, kad tos problemos e, bus palengvintos ES paramos dėka. Apskritai kalbant, e, surengėme nemažai posėdžių, pasitarimų su taryba ir su komisija rengdami šį pranešimą taip pat dirbome su šešėliniais pranešėjais gana sėkmingai. Pirmininkas prašo netriukšmauti salėje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, kaip sakiau, e, pasiekta nemažai pažangos. Tobulinant šį dokumentą, siekiant tų tikslų, kuriuos esame išsikėlę, o konkrečiai siekdami tinkamai apginti keleivių teisės. Keleivių, kada jie keliauja jūrą ar vidaus vandenimis. Ar tai būtų kruiziniai laivai, ar įprastiniai laivai. Taigi, mūsų tikslas buvo suformuluoti, numatyti tas teisės ir ypač aišku susitelkti į e, judumo problemų turinčių keleivių teisės. E, mes e, stengiamės šiame darbe pasiremti jau dviejų ankstesnių dokumentų principais Aš turiu galvoje dokumentų, kurie yra skirti specialiai judumo problemų turintiems keleiviams ir geležinkelio keleiviams. Dabar žvelgiant į pakeitimus, kuriuos pateikė mano kolegos, noriu keltą dalykų paaiškinti. Kai kurie kolegos vis dar norėtų, kad to dokumento taikymas atis būtų kuo siauresnė. Ir e, pateikė tokių pasiūlymų ir pakeitimų, tarkime, kurie e, leistų netaikyti tų principų laivams, kuriuose gali keliauti mažiau kaip 36 keleiviai. Bet aš vis tik sakyčiau, kad mes turime laikytis parlamento pirmojo pasiūlymo, kuriam didžiulė dauguma buvo pritarta plenarinėme posėdėje. O ten buvo kalbama apie daug platesnę taikymo sritį, kad būtų apimti visi laivai, kuriuose yra daugiau kaip 12 keleivių. Labai norėčiau, kad kolegos tokios pozicijos ir laikytųsi. Taip, mes e, pritarėme, kad reikėtų padaryti tam tikrų išlygų, kai ką išbraukti dėl e, sunkios e, ekonominės e, sudėties, ypač kai kalbam apie vidaus vandenų transportą. Bet tuo pat metu mes vis tik manytume, kad taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apriepti visus laivus, kuriuose gali keliauti daugiau kaip 12 keleivių. Tik tai taip mes pagerinsime keleivių sąlygas. Per dėrybas po pirmojo svarstymo mes išsprendėme problemas susijusias su bilietais, taip pat e, susitarėme dėl kompensacijų ir taip pat e, žengėme svarbių žingsnių pagerindami e, teisinę apsaugą tų keleivių, kurie turi judumo problemų. Taigi, E, aš e, vis tik tai sakyčiau, kad turėtume taikymą sritį palikti tokią, kokią patvirtino parlamentas per pirmąjį svarstymą didelę balsų daugumą plenarinėme. Norėčiau, kad balsuodami komitete būtent tokią poziciją mes paremtume. Čia kalbu apie e, pakeitimus nuo 12 iki 65. Yra ir kitų pakeitimų, kurie stiprina teisinį, e, teisinę saugą. Yra nemažai ir kitokių pakeitimų, e, ne visus, kaip sakiau, galėsiu juos paremti, nes dėrybos vyksta ir mes darome ten uh, pažangą ir jeigu norime mums rūpimą kryptim veikti, tų pakeitimų tikrai negalėtume paremti. Dėkoju, vis tiek dėkoju visiems kolegoms už e, pateiktus įdomius pasiūlymus. Kaip sakiau, dėrybos įsibėgėjo, vyksta. Na, o apibendrindama vis tik norėčiau prašyti, kad e, už e, pakeitimus nuo 12 iki 65 mes komitete balsuotume už. Dėkoju. EPP e frakcijos vardu, ponė Wortman Kohl. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti poniai Ajal Sender Na, ji tikrai puikiai apibendrino padėtį ir informavo apie tai, kas pasiekta. Prieš perėdama prie konkrečių aspektų, norėčiau pasidalinti keliomis preliminaris pastabomis. EPP frakcija pritarė tam, jog reikėtų numatyti nuostatas e, užtikrinančias keleivių teisės keleivių keliaujančių visomis transporto priemonėmis, įskaitant autobusais bei um, vandens keliais keliaujančių keleivių teisės. Taigi mes labai palaikome ponios Ajala Sender liniją. Na, ši direktyva buvo jau išsamei aptarta, be kita ko ir per pirmąjį uh, svarstymą ir norėčiau priminti poniai Ajala Sender, jog mūsų EPP frakcija nuo pat pradžių reikalavo, kad pasiūlymas būtų suderintas, subalansuotas. Tai reiškia, jog būtina užtikrinti lankstumą. Čia turiu galvoje mažas įmonės, laivybos įmonės, kurios siūlo uh, trumpųjų maršrutų keliones ir palaiko tiesioginius ryšius su savo keleiviais. Ir tokioms įmonėms kartais e, tikrai nelengva taikyti priemonės numatytas Europinės teisės aktuose. Taigi, mums labai svarbu ir ponia Ajala Sender, žinote, kad e, per pastarąsią savaitės daug dėmesio pokalbėse skiriame šiems klausimams. Gaila, kad su taryba kol kas nepavyko starti, nes man starys įspūdis, kad taryba tarsi taip pat palaikytų šią bendrą liniją, kuri kartu užtikrintų pakankamai lankstumo. Jis yra reikalingas visose valstybės narėse, visose regionuose e, tam, kad ir mažusios įmonės galėtų taikyti direktyvoje numatytas nuostatas. Tam reikalingas lankstumas, dė, lankstumas dėja to dar nepavyko pasiekti. Todėl, ponė pirmininkė, tiesiog dar sėki patikinsiu, kad iš esmės plačiai palaikome e, pranešėjos liniją, bet yra vienas esminis dalykas, tai yra taikymas rytis. Ir čia siūlyta, kaip taikymas rytį apriboti uh, laivais, kuriuose yra nuo 36 keleivių arba nuo 12 keleivių. Ir mes čia nepalaikome pranešės linijos ir balsuosime prieš 12 pakeitimą. Ir norėčiau dar sėki paraginti uh, pranešėją kartu su taryba elgtis lankščiai, nes manau, kad šiuo atveju tiek mūsų frakcija, tiek ir taryba turi panašių rūpeščių ir dviejonių. Tai tikrai labai svarbus dalykas ir todėl tikiuosi, kad ir mūsų komitete, komitete bus palaikytas 12 pakeitimas, pane Bilbao. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenoriu kartoti viso to, ką jau puikiai apibendrino ponia Ajala Sander. Tiesiog e, norėčiau pasakyti, kad teko gerokai padirbėti tiek su taryba, tiek su komisija. Susitikome e, per pastarąsias savaitės ne kartą ir bandėme pasitikslinti um, pozicijas ir siekime sutarimą per pirmąjį svarstymą. Na ir uh, tuose pakeitimuose tarsi atsispindi tai, ką bandėme suderinti su taryba ir su komisija. Na, taip, problematiškas dalykas yra keleiviai. Išklausėme įvairių argumentų, buvo ragonama užtikrinti iš vienos pusės daugiau e, lankstumo, iš kitą vertus atsižvelgti istorinio pobūdžio laivybą. Na ir ponė Ajala bandė atsižvelgti į šiuos reikalavimus ir jis siūlė taikymo sritį priboti atsižvelgiant į keleivių skaičių. Pavyzdžiui, 12 keleivių buvo minėta kaip kriterijus. Pone Ajala Sender yra teisi, E, nurodydama, jog kaip kriterijus turi būti pasirinkti laivai nuo 12 keleivių. Na, greičiausiai toliau bus dar darmasi, tačiau atsižvelgiant į tikrovę šiame sektoriuje ir į tai, kokių pasiekmių bus uh, Jeigu direktyvoje dabar nustatysime konkretų skaičių ir tarkim 18 ar 24 keleiviai, tai taip pat buvo siūloma, tai tuomet, manau, turėsime daugiau darybų, darybose veiksmų laisvės. Todėl aš siūlau pradėti darybas, siūlant kaip kriterijų 12 keleivių. Tai būtų atsitikti atspirties taškas. E, Taikymasis rytis e, yra susijusi ir su kitais straipsniais, pavyzdžiui, tais, kur kalbama apie maršrutų ilgį, pradedant nuo 12 mylių. Na, mes nesame už tai, kad į direktyvas va, būtų trauktas nuostatas susijusius su keliaivių sveikatos apsauga. Na, kai kalbame apie kitus klausimus, kaip pavyzdžiui, bilietų pardavimas ir panašiai, o taip pat ir riboto judumo žmonės ir jų problemas, tai noriu pasakyti, jog turėtų būti užtikrintas bilietų pardavimas visiems keleiviams ir turi taip pat būti užtikrintas keleivių saugumas. Šia turiu galvo ne tiek sveikatos apsaugą, bet saugumą. Na, aišku, reikia apsaugoti žmonių su negale teisės. Na, žinome, kad e, laivuose kartais sudėtinga modifikuoti tikriausiai įrangą ar procedūras tam, kad būtų užtikrintas tas teisės. Bet e, manau, kad parlamentas visuomet turi atsižvelgti į štai tokią tikrovę, kad turi būti vis dėlto užtikrintas riboto judumo žmonių teisės ir tai kaip Alde frakcija visuomet ginsime. Na, o šiaip palaikėme daugumą tų pakeitimų, kurie buvo perimti iš pirmojo svarstymo. Na. Matėme. Ponas Krameris Na, ne visai supranta tą argumentą, kad reikia taip susitelkti į žmonius ne, su negale. Mes parengėme teisės aktus skirtus uh, lėktuvais ir geležinkeliu keliaujančių keliaivių teisės ir ten mes nedarome tokių išimčių. Na, taip. Labai svarbu, aišku, kad tas teisės būtų apgintas. Pavyzdžiui, JAV po Vietnamo karo buvo numatyta privaloma tvarka visose JAV valstijose, kad žmonės, kad autobusai turi turėti to, tokią techninę įrangą, kad į juos galėtų įlipti žmonės su ribotu įbūdumu. Ne dėl gailesčio, bet tiesiog tam, kad jie galėtų keliauti. Ir tai, ką pavyko prieš tiek metų padaryti JAV, turi būti manoma padaryti ir Europoje. Dabar dėl istorinių transporto priemonių ir mažų transporto priemonių. Istorinės transporto priemonės yra visai kitas dalykas. Tai yra kultūrinis turas, turtas, kurį turime apsaugoti. Tiesiog turime taip pat išsaugoti tuos, tas transporto priemonės, kad galėtume iliustruoti, kaip prieš šimtą metų buvo neatsižvelgiama iš žmonių su negale poreikius. Bet dabar situacija yra kita ir nesvarbu, kokio dydžio transporto priemonė, techninės galimybės leidžia pritaikyti ją taip, kad ją galėtų naudotis ir žmonės su negale. Na, to mes pasiekėme, kai kalbėjome kitas transporto priemas ir dabar ir laivybos srityje, to taip pat turime pasiekti. Taip siūlau nebazuoti už 12 pakeitimą. Then, Mr. Kuhn. Ponas Kunas. Na, Manau, kad reikia išlikti, išlikti dalykiškiams mūsų diskusijose. Mes čia kalbame apie vidaus vandens keliaujančių keliaivių teisės, kalbama apie keliaivių skaičių kaip kriterijų, tai yra 12, 18 ir taip toliau. Visi, kurie gyvena pakrantėje, visi tie žino, kad nepriklausomai nuo to, ar keliaiviai keliaus jūrą ar vidaus vandėmis, yra kad e, tiesą sakant, e, toms laivyboms įmonėms labai svarbu išsaugoti laimė kiekvieną keleivį. Tai nėra kažkokios tiesiog turistinės kelionės, kai yra iš anksto užsisakomi bilietai, o ne, jie yra parduodami tiesiog laive ir tai yra nedidelės įmonės kurios galbūt užsima ir kitą veiklą, bet be kito ko siūlo ir keleivių pervežimą. Ir, ir jie nenori atsisakyti keleivių, jeigu yra, tarkim, užtikrintos prielaidos, saugumas. Aišku, jis toriniams laivams tenka ypatingas vaidmuo, bet aišku svarbus dalykas ir įmonės dydis bei jų siūlomi maršrutai, trasas. Todėl manau, kad taryba ir galiausiai ir transporto ministrai ne be priežasties siūlo 36 keleivius kaip kriteriją. Neusimokime per plačiai čia, neprašaukime pro šalį kaip parlamentas, jeigu mes kaip e, išrinktieji atstovai sakysime, kad reguliuosime dabar viską, visus laivus, kuriuose gali keliauti nuo 12 e, keleivių. Todėl aš siūlau elgtis atsargiai ir siūlau pasirinkti kriterijų tos 36 keleivius, nes nes tai tarsi atitiktų ir žalos atlyginimą reglamentuojančias nuostatas, e, baudas už negalimybę naudotis paslaugą ir taip toliau. Pone Krameri, Jūs pats sakėte, kad ką, jūs norite dabar čia taikyti visus tuos reikalavimus tiems nedideliems laiveliams, kurie plaukia Špreupe arba netoli Berlyno, e, siūlo savo paslaugas ežeruose. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į tikrovę ir paraginčiau kiekvieną iš mūsų prisiminti namuose veikiančias nedėlės laivybos įmonės ir, e, ir negi norite bausti tas nedidelės laivybos įmonės, jeigu uh, už tai, kad jie nepardavė bilietų, tarkim, dėl to, kad buvo pernelyg didelis vėjas, galėtų kilti pavojus šeimai, norėjusi padaryti ekskursiją ir dabar jie turi mokėti šimtus eurų baudų, kas gali privesti prie tos įmonės bankroto. Dėkuoju, ponas Vandau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat pritariu tam, kad uh, neįgalus keliaiviai turėtų daugiau teisų. Jei mes e, pasakosime senus anegdotus, tai turėtume prisiminti ir dar vieną. Aš, pavyzdžiui, turėsiu paaiškinti šimtų žmonių, kodėl, pra, kurie prarado nesnei darbą, dėl ko taip įvyko. Jei mes nustatysime maksimalų leistiną keleivius e, skaičių, kuris bus takom tiems laivams, kuriems bus takomas šis dokumentas, tuomet e, iš tikrųjų susidursime su didelė darbo problema. Ir todėl aš pritariu 34 pakeitimui. Dėkuoju. Aš norėčiau taip pat pasakyti kai ką. Manau, kad diskusija yra labai įdomi. Ir aš dėkoju ponė Ajala Sender už tai, kad pagaliau e, aistringos diskusijos vyksta mūsų komitete. Labai jai už tai dėkoju. Aš tiesiog norėčiau vieną dalyką pasakyti. Manau, kad reikėtų surasti pusiausvyrą tarp keleivių teisų, ypač tų keleivių, kurie turi e, judumo problemų, bei būtinybės kurti teisės aktus, kadangi teisės aktai pasiteisinti tuomet, kai juos galima tinkamai gyvendinti. Aš suprantu, apie ką kalba ponas Krameris. Mes ne, negalime elgtis taip, kad liktai, liktai susidarytų įspūdis, kad mums visiškai nerūpi ribotų judumo keliaivių teisės bei galimybės keliauti istoriniais laivais ar uh, mažais laivais. Tačiau kažtu aš ir pritariu ir kitom, kitiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad turime atsižvelgti tai, ką realiai galima įgyvendinti. Jie buvo paminėti, pavyzdžiui, istoriniai laivai bei kiti dalykai. Ne, aš galiu tik tai pasakyti iš savo patirties, o jūs žinot, kad aš nemažai uh, dirbau transporto paveldo srityje, ypač su geležinkeliais, Galiu pasakyti, kad, kad geležinkeliams pavyko, pavyzdžiui, renkti e, traukinius tomis priemonėmis, kurios yra naudingos riboto judumo asmenims. Ir tai visiškai nesutrūkdė e, geležinkelio kompanijoms rūpintis istorinių paveldų. Šios e, kompanijos džiaugiasi tuo, kad susilaukia daugiau keleivių, susilaukia daugiau žmonių, kad ir kokio judumo, norinčių keliauti geležinkeliais. Pane Jėglė, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą, labai nuseklų po požiūrį. Ir aš komisijos vardu norėčiau padėkoti visiems transporto komiteto nariams už tai, kad jūs nemažai dėmesio skiriat keleivių teisėms. Komisija taip pat norėčiau, norėtų pagirti e, pranešėjai, bei šešėlinius pranešėjus, e, kadangi dirbom buvo iš tiesų labai daug. Ir mes tikimės, kad mums pavyks susitarti. Ir mes manome, kad ir galima susitarti, ir reikia susitarti iki plenarinio posėdžio. Mums uh, rūpi du klausimai. Pirmiausia, taikymo sritis. Mes manome, kad taikymas rytis yra vienas svarbiausių dalykų šiuose diskusijose. Komisijai labai svarbu būtų užtikrinti, kad ta, į taikymo sritį įeitų kuo daugiau, kuo didesnio keliaivių skaičiaus teisės. Ir todėl mes ir siūlome uh, e, 12 keliaivių skaičių. Ir mes tikimės, kad uh, balsavimo metu jūs, aiškiai, išsakysite savo poziciją dėl taikymo srities. Bet, kaip minėjau, komisija nori, kad šis dokumentas apimtų kuo daugiau keleivių. Vėlgi mes ir toliau stengsimės siekti kompromiso šio, šio klausimu. Komisija supranta, kad būtina sudaryti galimybės vežėjams, ypač kruizinių laivų operatoriams, patiems e, e, sudaryti tinkamas e, keliaivių išlaipinimo ir įlaipinimo sąlygas. Tačiau mes manome, kad bet koks mūsų sprendimas turėtų skatinti nediskriminavimą ir kad 4A straipsnis būtų taikomas visiems keleiviams. Ir Be to e, būtina sudaryti taip pat ir keliaivių gelbėjimo, e, tinkamas keliaivių gelbėjimo sąlygas, kai kelionės yra ilgesnės. Nenorėčiau gaišti daugiau laiko, tiesiog norėčiau pasakyti, kad komisija tikėsi, kad e, Europos parlamentas ir taryba ir toliau sėkmingai dėrėsis ir galiausiai bus pasiektas kompromisas. Mes tikimės, kad e, tiek parlamentas, tiek taryba dės visas pastangas tam, kad būtų taik, spręsta taikymo srities problema. Ir mes raginame transporto komiteto narius. Uh, susitarti šiuo klausimu iki balsavimo Liepos pirmą dieną. Dėkoju. Pone Jala Sender. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms bei komisijos atstovai už jų pastabas. Norėčiau Jūs patikinti, kad nereikėtų uh, rūpintis e, dėl to, kad šis pasiūlymas bus nepakankamai lankstus. Manau, kad e, mes atsižvelgėme kiek įmanoma į tarybos pastabas ir, e, pavyzdžiui, traukėme kelionės uh, ilgio reikalavimą, kuris, e, kurį taryba pasiūlė, aš kalbu apie 500 metrus. Aš tiesiog, e, ponius ir ponai, norėčiau jūs patikinti, kad e, mes norime kuo didesnės keliaivių teisų apsaugos. Kai kurie kolegos taip pat kalbėjo ir apie problemas iškilusias dėl 12 ar 36 keleivių. Na, jums tikriausiai yra žinoma, kaip vyksta dėrybos su taryba. Tačiau nepamirškime, kad ir kai kurios Europos parlamento frakcijos taip pat pakeitė savo nuomonę po pirmojo šio dokumento svarstymo. Mes žinome, kad taryba norėjo praplėsti šios direktyvos taikymo sritį. Tačiau panašu, kad e, dabar kai kas pakeitė savo nuomonę. Norėčiau Jums priminti, kad ši problema liečia ne vien riboto judumo keleivius. Nepamirškime, kad e, tam tikro amžiaus, visi tam tikro amžiaus keleiviai gali būti klasifikuojami kaip riboto judumo keleiviai. Taigi mes norime, kad taikymos rytis būtų kuo e, platesnė ir norime raginti sektorių prisitaikyti prie tokių reikalavimų. O beje, vežėjų sektorių reikia šiek tiek aktyviau raginti. Taigi mes norime, kad taikymas rytis būtų kuo platesnė. Mes visi žinome, kad Europoje žmonės sensta. Ir visi anksčiau ir vėliau susidursime su judumo problemomis. Ir gal tikriausiai negalėsime keliauti, negalėsime nuvykti ten, kur mums reikia. Be to norime, kad keliaivių teisės būtų saugomos vienodai e, visuose transporto sektoriuose. Tarybos pozicija niekada nebūna griežtai fiksuota ir e, dėrybomis daug ką galima pakeisti. Į mus kreipėsi riboto judumo asmenų atstovai ir prašė, kad mes kuo labiau praplėstume direktyvos taikymos rytį. Taigi, aš siūlyčiau nekeistis mūsų pozicijos. Aš kalbu apie poziciją, kurią patvirtinome per pirmąjį svarstymą. Žinome, pavyzdžiui, iš geležinkelio sektoriaus patirties, kad prisitaikyti prie naujų reikalavimų yra įmanoma. Ir kad e, tik iš pradžių tokie reikalavimai sukelia problemų, o po to e, galiausiai patys vežėjai džiaugiasi, kadangi e, keleivių skaičius dėl geresnių sąlygų paprastai padidėja. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Jelesender. Dabar norėčiau oficialiai pranešti, kad mes pradedame balsuoti, o plenarime posėdėje šį dokumentą svarstysime Liepos mėnesį. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra balsavimo. Pradėsime nuo pono Kančiano pranešimų, bet pirmiausia išbandykime, ar veikia balsavimo aparatūra, skelbiu bandomai balsavimą pradėtų. Taigi, pradėjome bandyti balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Labai Dėkoju, ponė Devirak, nesijaudinkit, kad nesuradot kortelės. EPP ir taip vienu balsu per daug turi. Taigi dabar išsiaiškinkite tarpusavyje, kas nebalsuosite, nes jeigu dar ponė Devirak pabalsuotų, tai jau būtų dviem balsais per daug iš EPP frakcijos. Right, the... Gal galėtume pradėti. Pradėsime nuo dešimto pakeitimo, kalbu apie pono Kančian pranešimą. Dešimtas praneš, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas reikia balsuoti čia drauge su pirmu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kur dabar toliau keliaujame? Dvyliktas pakeitimas. Dvyliktas pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šešiasdešimt antras, šešiasdešimt trečias atkrito, keturioliktas čia dalimis yra trys dalys. Už e, pirmoji dalis, ten iki žodžių before, within three months, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta antroji dalis. Čia skaičių 5 išbraukti reikia. Kas už? Prieš. Susilaikė, pritarta. Ir trečioji dalis. Irgi išbraukti keli žodžius. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Nelabai suprantu, kodėl dalimis reikėjo balsuoti, sako pirmininkas. Visi vis tiek vienodai balsavo dėl visų trijų dalių. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 65 atkrito, 60. Atsiprašau, 65 reikia balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 66, 67. Jie visi vienodi, jie identiški. 66, 67, 68, 69. Taigi, nuo 66 iki 70, kas už? Prieš susilaikė pritarta. 71 iki 74. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 75. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 16, 17 ir antrasis drauge, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 18 Jis toks pat kaip 79 ir kartu su ketvirtoju. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 19 kartu su trečiuoju. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 80. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. 21 dabar. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 84 atkrito, 24 kas už. Prieš susilaikė pritarta. Dvi, 25 dabar kas už. Kas prieš. Kas susilaikė pritarta. 26 kas už. Kas prieš. Kas susilaikė pritarta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 89. Ferberio už, prieš, susilaikė atmesta. 28-29 draugė, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 90 ponios Maisner, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 91 pono Ulmerio, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 30 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė pritarta. 31. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 92 atkrito, 32 pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 93 Ulmario, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 94 dviem dalim už pirmąją dalį išbraukti assistance to find žodžius, už pirmąją dalį. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia čia pasitikrinti. Pirmą kartą tikrinamis 96 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Čia dėl 21 straipsnio, 96. EPP turite trim per daug. ECR turi vienu per daug. EPP frakcija. Prašom vieną kortelę, iš, e, tai yra tris ištraukti, o Europos konservatoriai reformatoriai vieną ištraukite. EPP turi trim daugiau, ECR vienu. Dabar dar liko vienu per daug. Ko gero, koordinatorius turėtų pasiaukoti, va. Viskas gerai dabar. Balsuoti baigėme. 24 už, 17 prieš pritarta. Dėkoju. Dabar 95. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 33 atkrito, 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 97 atkrito, 98 kas už. Kas prieš susilaikė pritarta. 35 atkrenta, šimtasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Šimtas pirmasis. Čia kaip priedas, ar ne? Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 99 tada atkrito. Dabar 40 vėl dalimis. Dvi dalys. Pirmoji dalis iki žodžių in accordance with national law. Už pirmąją kas už. Prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 37 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas trečiasis atkrito, nes antrąją 40 patvirtinome, tai 38 dabar. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė pri, pritarta? 39 už. Prieš susilaikė pritarta. 104. Kaip priedas, kas už? Pri, prieš susilaikė pritarta. 105. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 106. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 41 su žodiniu pakeitimu, kuris čia įrašytas. Kas už? prieš, susilaikė pritarta. Dabar į 49 turime. Čia 11 konstatuojamoji dalis. Nes balsavome su 11 e, pakeitimu dėl visų kitų čia esančių. Taigi dabar 11 konstatuojama dalis, 49 pakeitimas, Danelis, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Penkisdešimtas kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 52 dabar ponė Lichtenberger autorė, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 52, atrodo, kad atmesta, bet turime tikrintis, balsuoti pradedame. EPP Vienu per daug. Ačiū. Balsavimas baigtas. 15 už 26 prieš atmesta. Šeštasis dabar. Kas už? Dėl šešto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Jau atrodo pavargo rankos, ar ne? Dar daug liko. Per anksti. Kitas atkrenta. Dabar penk... septintasis. Septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 54. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar kitas atkrito 56. Pono Kozakas už. Prieš. Susilaikė pritarta. 57. Kas už. Kas prieš. Kas susilaikė pritarta. Devintasis. Kas už prieš, susilaikė pritarta. Kaip priedas 58, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. EPP vėl vienu per daug. Balsavimas baigtas. 40 balsavo, 36 už, nei vieno prieš, 4 susilaikė. Sveikiname poną Kančian. Kągi, pereiname prie kito pranešimo. Lotsmanas man atvyksta, kągi, ar pas esate pasirengę? Ir visi esate pasirinkę antras straipsnis, pirmoji dalis B punktas, 63 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. 11 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi priimta. 12 ir 65 pakeitimai identiški, kas už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 12 ir 65 elektroninių būdų balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 balsų, 18 Už 16 prieš 6 laikė patvirtinta. Balsuosime dėl 64 pakeitimo. Wortman call autorės yra papildomas. Kas už? Pane Wortman call. Nesutinku, kad čia yra papildymas Aš e, siūlau balsuoti dėl viso, straips, viso pakeitimo, nes e, susijęs ir 36. Nesutinku su tuo jūsų pasiūlytų metodu. Na, pirmininkas, išklausiau jūsų. Na, mes galime elgtis taip, kaip siūlote, nes 12 ir 65 pakeitimai gali būti, dėl jų gali būti bausmė tik kaip dėl papildymų. 65 viską keičia, o 64 yra papildomas. Ta, taigi dėl papildomų Fortman kol pakeitimų. Čia yra 64 pakeitimas, čia yra papildymas, kas už. Prieš susilaikysi atmesta. Tryliktas ir šešdešimt šeštas pakeitimai kartu. Kas už? Prieš. Susilaikysi. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 13 ir 66 pakeitimų. Balsuokime. Vėl EPP vienu balsu per daug. Dėkuoju, ponė Tatorelė. Balsavimas baigtas. Paturela. 21 už, 19 prieš, primta. 14 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikysiu įprimta. 15 ir 67 pakeitimai yra identiški, kas už juos, prieš, susilaikysiu įprimta.

Trečias straipsnis, FP punktas, 24 pakeitimas, autorė Bilbao, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 16 pranešėjas, autoris, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 75, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Priimta. Na, Atrodo, čia tarsi pas mus vyksta konkurencijas, bet nesvarbu, 79 prieš susilaikiusi pasitikslinkime dėl 79 elektroninių būdų. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš, primta. 68-61 dėl jų nebereikia. 82. Kas už? Prieš. Susilaikysiai pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 62 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 25 už, 15 prieš, vienas laikys yra Primta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta 64. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta 65. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta 66. Kas už? Prieš Susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 66 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 19 prieš, priimta. 87 ir 88 yra identiški, kas už juos? Prieš susilaikiusiai atmesta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 91. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta Pasitikslinkime dėl 91 elektroninių būdų. Balsuokime. Na, atrodo viskas pagerai čia veikia. Pasamas baigtas. 13 už, 27 prieš atmesta. 92. Kas už? Prieš susilaikiusi, pasitikslinkime dėl 92 elektroninių būdų, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. 29 už, 11 prieš, 1 susilaikęs, priimta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 94. Kas už? Prieš susilaikiusiai priimta. 17 autorius pranešėjas, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 95 kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 96 kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 18 autorius pranešėjas, kas už, prieš,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 Manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime 28 pakeitimo elektroniniu būdu autorių Bradburn Epping. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 20 prieš atmesta. 20 autoris pranešėjas, kas už? Prieš. Sulaikysiai primta. 21 kas už? prieš, susilaikysi priimta 22, kas už, prieš, susilaikysi priimta 99, kas už, prieš, susilaikysi priimta 23. Autoris pranešėjas dvi dalis balsuosime pir, dėl pirmos dalies, žodžiai on request, o antra dalis uh, jis lieka. Taigi, pirmoji 23 pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. Dėl šimto nebereikia, 24 kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. 25 kas už, prieš, susilaikysiai primta. E, atsipūskime, atverskime puslapį. 101. Kas už prieš sulaikiusiai pasitikslinkime elektro, elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsamas baigtas. 21 už, 20 prieš patvirtinta. 102 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikiusi priimta. 26. Dėl žodžio if possible, kurie bus įtraukti papildomai, kas už. Prieš susilaikiusi, manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime dėl 26 pakeitimo, kurio siūlomas papildymas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 21 prieš atmesta. 27. Prakeitimas. Autoris pranešės dėl 11 straipsnio. Pirma, pirma dalis, A papunktis, kas už, prieš, susilaikysi, primta. 103 pakeitimas, siūlomas papildomas žodžiu and with the exception of cruises. Taigi, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 104 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. 28 kas už prieš susilaikiusiai ar patvirtinta, taip, primta. 20... 105 autorė panė Bilbao, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 106-107 yra identiški. Balsuosime kartu dėl jų, kas už, prieš, susilaikiusi, pasitikslinkime dėl 106 ir 107 elektroninių būdų, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. 23 už, 16 prieš, primta. 108 kas už. Taigi, kartuoju, 108 kas už. 106 buvo patvirtinta. Primta. 23.18. O dabar balsuojame dėl 108. Autoris Fleckenstein. Kas už? Prieš. Sulaikysiai. Pasitikslinkime dėl 108 elektroninių būdų balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 16 prieš primta. 29 autoris pranešėjas, kas už prieš susilaikysi primta. 30 kas už prieš susilaikysi primta. 31 kas už prieš susilaikysi primta. 109 kas už prieš susilaikiusieji primta. 32 autoris pranešės, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 33. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta 110. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta 34. Nebereikia 35. Kas už? prieš, susilaikysiai primta. 36. Kas už? Prieš, susilaikysiai primta. 111. Kas už? Prieš, susilaikysiai primta. 112 balsuoti sme dviem dalim, pirmoji dalis 20, 90 minučių ir toliau kas lieka. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 37 nebereikia, 113. Flasto reikėtų autoriai, taigi kas už prieš, susilaikiusiai primta. 114, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 114 elektroninių būdų balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 19 prieš, primta. 38. Kas už? prieš susilaikiusi primta 115, kas už, prieš susilaikiusi primta 39, kas už, prieš susilaikiusi primta 116, kas už, prieš susilaikiusi primta 117, kas už prieš susilaikiusi pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 117 autorė Wortman Kohl. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 21 prieš, atmesta. 40. Kas už? Prieš Sulaikysiai primta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 42. Susijęs su septintu pakeitimu, kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 118. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 43. Kas už? Prieš laikysi primta. 44. Kas už? Prieš susilaikysi primta. 45. Kas už? Prieš susilaikysi primta. 119. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Žodžiai and terminal operators and customer languages. Antra dalis, kas lieka. Taigi pirmoji 119 pakeitimo dalis, kas už prieš sulaikysi priimti. Antroji dalis, kas už prieš susilaikysi priimti. 47. Kas už? Vėl 46 nebereikia. Taigi 47 kas už. Prieš. Susilaikysi primta. 120 kas už. Prieš. Susilaikysi primta. 48 kas už. Prieš. Susilaikysi primta. 49 kas už. Prieš. Susilaikysi primta. 50 kas už prieš susilaikysiai primta 51 kas už prieš susilaikysiai primta 52 kas už prieš susilaikysiai primta 53 kas už Na gal galima ir blokų, bet kaip ten bebūtų 53 už, prieš susilaikysiai primta 54 kas už prieš susilaikiusi primta. 121. Kas už? Kas prieš? Sulaikiusi primta. 55. Kas už? Prieš? Susilaikiusi primta. 56. Kas už? Prieš? Susilaikiusi primta. Pirmas. Kas už? Prieš? Susilaikiusi primta. Toliau šeštoji konstatuojama dalis, 57, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 58, kas už, prieš, susilaikiusiai Pasitikslinkime dėl 58 elektroninių būdų autorė Lichtenberger. Man rodos, jis pat primtas, bet, bet pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš primta. Ketvirtas autoris pranešėjas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 59, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 60, kas už prieš susilaikiusieji primta. Penktas, kas už prieš susilaikiusieji primta. Šis šeštas, kas už prieš susilaikiusieji primta. Septintas. Na, tik dėl viso pakeitimą dviem dalims. Pirmoji dalis, čia yra žodžiai this information and ticketing ir antroji dalis accessible format. Sakai, pirmoji dalis, kas už prieš, susilaikysiai primti antroji dalis, kas už prieš, susilaikysiai patvirtinta. 61 nebereikia, 62 autorius kosi, kas už prieš, susilaikysiai primta. Aštuntas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Devintas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Dešimtas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Na kągi, balsuosime be viso pranešimo, balsuokime. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. 24 už, vienas prieš, 17 susilaikė. Priimta. Sveikinu ponę Ajalą Sender. Right, what's this? Mrs. De Verac. Yep. Mrs. De Verac's report next. Toliau balsuosime dėl ponios Deverak pranešimo. Okay, folks, we ready to carry on? Ar visi esat pasirengę toliau balsuoti? 15 puslapių yra balsavimo sąrašas. Buvo pateikti keli kompromisiniai pakeitimai, bei keli žodiniai pakeitimai, todėl balsavimas bus kiek sudėtingas. Taigi, pradedame nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo. Ar visi esat pasiruošę? Gerai. Gerai, kas už pirmąjį kompromisinį pakeitimą? Prašau kelti rankas. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 87. ponios Marinėskų pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 86. pakeitimas. Ponios Tikau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 88. Ponios Marinėskų pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89 pakeitimas, 90, 91, 92. Visi šie pakeitimai yra panašus. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Taip galime elektroniniu būdu patikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. EPP balsų per daug, vienu balsu, dėkoju. Balsavimas baigtas, 26 balsavo už, 15 prieš, vienam susilaikius. Patvirtinta, 93 pakeitimas ponios Marinesku, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 pakeitimas pateikė Marinesku, kas už, kas prieš, Susilaikė. Atmesta. 95 pakeitimas pateikė Dograndis Paskal, kas už, kas prieš. Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 95 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 24 balsavo už, 16 prieš. Patvirtinta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 96, 97 ir 98 pakeitimai. Identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinti. Šimtasis pakeitimas e, su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas buvo atsiimtas, taigi periname prie 99-ojo. Ponios Deveirak, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, su antruoju žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 103 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis iki žodžių saugos tyrimai ar administracinės procedūros. Taigi, pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl šios dalies. Panašu, kad e, nebekelėt rankas. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies dabar elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 21 prieš, taigi ši dalis yra atmesta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas atkrenta, taigi periname prie 106 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 pakeitimas pateikė Marinesku, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas pateikė pranešėjai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kas už, kas prieš, Susilaikė. Patvirtinta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 108 pakeitimas e, sutampa su 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 109 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 24 pakeitimas. Pranešėjus, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 110 atkrenta. 26 kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 112 ponios Marinesko pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Taip, taip, mes e, matėm, kad e, Marinesko balsavo už savo pakeitimą. 111 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis žodžiai nebent pirmininkas ar koordinatorius, tinklo koordinatorius ir taip toliau. Taigi pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30 buvo atsiimtas. 31 pakeitimas. Pranešėjos. 9 straipsnių patiktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 115 ponios tikau e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 pakeitimas patikė pranešėjai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas, pranešėja pateikė jį, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 117 pakeitimas, panios Marinesku, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas, pateikė pranešėja, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 37 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 119 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 120 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 124 pakeitimas, Ar galime balsuoti uh, už pakeitimus nuo 124 iki 127? Taip. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Manau, kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 129 pakeitimo. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 23 balsavo už, 18 prieš, vienam susilaikius. Taigi šis pakeitimas yra patvirtintas. 130 pakeitimas ir 131 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę reikėtų pasitikrinti vėlgi balsavimo rezultatus dėl 130 ir 131. Prašau balsuoti. Visi balsavote, tuomet balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 19 prieš, vienas susilaikė. Taigi šie pakeitimai yra patvirtinti. 40 pakeitimas atkrenta, kaip ir 132. Taigi dabar pereiname prie 133 pakeitimo iš dviejų dalių pirmoji dalis iki žodžių, kurios leista yra atskleisti, yra antroji dalis, viskas, kas yra po tų žodžių, kuri vis tiek, antroji dalis atkrenta, kadangi jau mes patvirtinom 130 pakeitimą. Taigi pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 pakeitimas, papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 137 pakeitimas, taip pat jis papildo tekstą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas pateikė pranešėją, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 138 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 139 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 140 ir 141 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 pakeitimas atkrenta, toliau balsuojame dėl 142, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 146. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuosime dėl 143 pakeitimo ir dėl 144, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė. Manau, kad reikia balsuoti elektroniniu būdu. Dėl šių dviejų pakeitimų 143 ir 144. Prašau balsuoti. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 21 prieš, vienam susilaikius. Taigi šie pakeitimai yra atmesti. 145 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 Septintasis pakeitimas. Kas už? Ne. Pasitaisiu pirmininkas. Keturiasdešimt septintasis atkrinta. Jei bus patvirtintas 147. Taigi dabar balsuojam dėl 147. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi 47 pakeitimas atkrinta. O jis vis tiek buvo atsimtas. Taigi toliau, 148. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 149. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 150. Pakeitimas pateikė ponia Marinesku. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. nuo 48 iki 52 pakeitimo. Dėl šių kelių pakeitimų balsuojame, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, visi šie pakeitimai yra patvirtinti. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 100. 51 pakeitimas iš trijų dalių. Pirmoji dalis - Europos Sąjunga, oro linijos ir taip toliau. Antroji dalis e, - pirmoji dalis - kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis - kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Trečioji dalis - kas už, kas prieš. Susilaikė, Patvirtinta. Šimtas penkisdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas penkisdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas penkisdešimt 150... Gerai, jei norit, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 153 pakeitimų, kurį pateikė ponas Vandalin. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 balsavo už 19 prieš, taigi kaip aš ir sakiau, šis pakeitimas yra patvirtintas. 55 pakeitimas jis kalbinis, toliau 56 pakeitimas. Taip, ponio Dever. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, šio pakeitimu yra raginama e, nustatyti kontaktinį asmenį, su kuriuo galima būtų susisiekti įvykus avarijai. Ir taip pat jo tikslas yra apsaugoti asmens duomenys jų privatumą. Gerai, pranešėjai paaiškino, apie ką yra šis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 156 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 57 buvo atsiimtas. 157 teikimas balsavimui, kas už, kas prieš, susilaikę. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 157 pakeitimo, kurį patikė Alvarės. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 balsavo už, 22 prieš. Šis pakeitimas yra atmestas. Toliau 158, kas už, kas prieš, Susilaikė. Patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis žodinis pakeitimas, kuris buvo pateiktas 161 pakeitimui, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 pakeitimas. Balsuosime tik dėl jo antrosios dalies, kadangi pirmoji dalis atkrito, mums patvirtino 160 pakeitimą. Taigi antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 162 pakeitimas, kurį patikė panas Degrandis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 163 atkrenta. 60 pakeitimas pranešėjus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 61 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 62, 63, 64, 65 pakeitimai. Galime dėl jų visų kartu balsuoti. Gerai, tai kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė patvirtinti. 164 pakeitimas. Iki, nuo 164 iki 167, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė patvirtinti. 168 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 170 pakeitimas pateikė ponė Marinesku. Kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 69 pakeitimas, jo pirmoji dalis atkrito, taigi balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta yra antroji dalis, bet galime pasitikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Dėl antrosios dalies. Pirmoji dalis atkrito, taigi dabar balsuojame dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 8 balsavo už, 32 prieš, taigi antroji dalis yra atmesta. Bet man susidarė įspūdis, kad tik tai 3 komitetų nariai balsavo. Gerai, 70 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas atkrenta, taigi periname prie 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 72 pakeitimas atkrenta. Toliau 73. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis atkrenta. Toliau teikiu balsavimą 74 pakeitimą. Ne, jis atkrenta. Taigi toliau periname prie 75. -ojo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 75-ojo. Prašau balsuoti. Atrodo, kad buvo atmestas, bet vis tik pasitikrinome. 18 už, 24 prieš, taigi atmestas. Toliau, penktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas nuo šeštojo 6, 76 ir 7 pakeitimas. Dėl šių pakeitimų balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 atkrenta, toliau 77, kas už, kas prieš, susilaikė. Manau, kad reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. 77 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 balsavo už, 20 prieš. Patvirtintas šis pakeitimas. Taigi toliau. Periname prie 79 pakeitimo, jo pirmoji dalis atkrito, tai balsuojame dabar dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 82 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 82 pakeitimo antrosios dalies. Balsuojame. Ar visi balsavote? Ar visi žalieji balsavo? Ir skaitint tą varlę, kuri tarp jų sėdi, šis pakeitimas yra atmestas. 21 balsavo už, 21 prieš. 11, 12 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 13 atkrenta, 84 toliau, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas. Galime balsuoti. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas yra baigtas. 41 komiteto narys balsavo už, ne vienas nebalsavo prieš ir tik vienas susilaikė. Taigi sveikinu, ponia Devera, jūs pranešimas buvo patvirtintas. Toliau balsuojame dėl teisėje kuros rezoliucijos. Prašau balsuoti. Taip, taip, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Toks pat rezultatas 30. Devini balsavo už, niekas nesusilaikė, tik e, vienas susilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Taigi ir rezoliucijos projektas buvo patvirtintas. Monsieur le Président, je sais qu'il reste d'autres votes à faire, mais on a un trilogue prévu. Pone pirmininkė, žinau, kad reikia dar mums balsuoti, bet kai kam reikia išeiti į trilogo posėdį. Aš norėčiau užtat pasiprašyti, kad mūsų komitetas suteiktų mums įgaliojimus e, dėrėtis su pirmininkaujančia šalim remiantis tuo, dėl ko ką tik balsavome. Ir mes tada 22 dieną sugrįžtume į komitetą ir pra, e, atsiskaitytume už dėrybas. Iš tikrųjų, jūs turite komiteto uh, įgaliojimus ir šiuo pagrindu galite toliau dėrėti su taryba draugė su šešėliniais pranešiais. Dabar balsuosime dėl Matijų Groš pranešimo. Ready to go? Okay. Visi pasiruošę, kolegos. Pirmiausia, nuo pirmo iki šešto, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar vienuoliktas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš kas susilaikė pritarta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 16 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Toliau 64 Patikėkite tikrai, už 64 reikia balsuoti, kas už, kas prieš susilaikė. Gal galėtume pasitikrinti pono Vandalin pakeitimas, manau, kad pritarta, bet tikrinamis balsuokime. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 18 už 21 prieš buvo vis tik atmesta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 70, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime dėl 70. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Alde vienu per daug. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. 21 už 19 prieš. Pritarta. 14 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė pritarta? Penkioliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 83. Kas už? Nes prieš, kas susilaikė, atmesta. 90. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 87, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas 17, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 95, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 99, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 97, kas už, kas prieš, kas susilaikė Turime pasitikrinti dėl 97. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už 23 prieš atmesta. 98. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl šimtojo. Balsuokime. Šimtasis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 15 už 26 prieš. Atmestas. 102. Kas už? Šimtas antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šimtas dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 110. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 129. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 130, kas už, prieš, susilaikė. Tikrinamės dėl 130, balsuokime. Visi balsavote, balsavimas dabar baigtas. 17 už 23 prieš atmestas. 138. Kitas pakeitimas, kas už, nes prieš susilaikė atmestas. 139, kas už, kas prieš susilaikė turime pasitikrinti dėl 139 balsuokite. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. 21 už, 19 prieš. Pritarta. 140. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 21 kompromisas. Su žodiniu pakeitimu. ponas Terksas. Ačiū, pirmininkė. Dėl to Elkadraui pakeitimo, tai norėčiau pirmą jį perskaityti, o kol to nepadariau, tai turiu balsuoti prieš. Už vakar aš e, prašiau atskirai balsuoti dėl vieno iš kompromisų balsuoti dalimis, man atsakė ne. O dabar čia staiga atsiranda žodinis pakeitimas tam kompromisiniam pakeitimui. Ir aš nemanau, kad reiktų tokiais metodais dirbti. Aš manau, kad reikėtų tuos žodžius, kuriuos čia siūloma išbraukti, palikti. Nesutinku su interpretavimu, aišku, bandome žiūrėti visus kompromisus e, bendrame kontekste, tačiau mes pritarėme su žodiniui prašymui, taigi turime sutikti ir su siūlymu balsuoti atskirai. Well, Na, procedūra tai visiškai aiškiai, jeigu prieštaraujama prieš pakeitimą žodžiu, tai jo teikti negalima. Taigi, jeigu yra formalus prieštaravimas, negalima jo pateikinėti. Ar galime išspręsti šį procedūrinį klausimą taip, kad mes e, nuspręsime, ar kolegos gali sutikti su balsam atskirai ir su žodiniu pakeitimu kartu? Eh, Pone pirmininkė, aš aptariu šį klausimą su šešėliniu. Uh, pranešė ir jeigu bent kad jis sutiks su tuo kaip su papildymu, tai ir aš neprieštarausiu. Well, uh... Eh, ik, ik, uh, ik heb dit ingediend omdat. Uh, om, om... Taip, aš pateikiau šį prašymą. Dabartinė formuluotė. Uh, nes manau, kad e, dabartinė formuluotė geriau atspindi mūsų poziciją ir negaliu pritarti abiejų formuluočių kombinacijai. Taigi aš atsimu savo pakeitimą, aišku, išskirsiu sąlygą, jeigu jūs būtinai norėsite dėl jo balsuoti. Na, galime palaikyti ir pranešėją suformuluotą pirminę kompromiso versiją, nes jame pakankamai atsižvelgti tai, kas mums rūpi. Taigi, siūlau balsuoti dėl pasiūlyto kompromiso. Na, gal kai kurie mūsų frakcijos negali, nariai negalės palaikyti jo dabartinę formą, na, bet ką padarysi. Tokia yra demokratija ir taip į tai žiūri liberalai. Taigi, Padėtis tokia, turime normalų kompromisinį pakeitimą. Jeigu yra žodinis pakeitimas, tai jis gali būti priimtinas tik tai komitetui pritarus. Jeigu yra prieštaraujančių, jo teikti negalima. Todėl aš klausiu liberalų frakcijas, ar prieštaraujate tam žodiniam pakeitimui, jeigu taip, tai tada turėsime balsuoti dėl 21 kompromiso, koks jis buvo iš pradžių už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir žinoma, jeigu plenarnėme posėdyje bus bandoma pakeisti, jis gali taip elgtis. 141 pakeitimas. 149. E, Už prieš susilaikė pritarta. čia dėl to, kas buvo sutarta 21 kompromise. Todėl mes taip, mes balsavome. 150 dabar. Prašom, kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime dėl 150. Prašom balsuoti. 150. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmesta, 20 už 20 prieš atmesta. 153. Čia kelios dalys. Pirmoji dalis ir antroji. Už pirmąją. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 20. Ne, 100. 154 pakeitimas. 154 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 22 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 23 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 156 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 164. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 164. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 26 už 14 prieš pritarta. 165, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 168, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 172, kas už, prieš, susilaikė atmesta Gal galėtume pasitikrinti, balsuokime už 172. Balsuoti baigiame. Aišku, 15 už 25 prieš atmestą. 179 kas už. Kas prieš. Susilaikė pritarta. 180 atsiimtas. 24 kompromisas kas už. Prieš susilaikė pritarta. 183. Kas už? Prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 183. Matau, kad jau pavargome, bet vis tiek balsuokime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 20 už 20 prieš atmesta. Toliau 25 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė pritarta 189. Kas už? Prieš kas susilaikė. Pasitikrinkime, manau, kad pritarta, bet vis tiek dėl 189 Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 20 už 18 prieš vieną susilaikė pritarta. 196 vandalin, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 197, kas už. Kas prieš kas susilaikė, gal pasitikrinkime. 197 balsuojame. Pono Vlasak pakeitimas balsuoti baigėme. Atrodė kitaip. 12 už 27 prieš nėra susilaikiusių atmesta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 209. 209. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 211. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 212. Marinesku. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 27 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 28 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė pritarta. 226. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 227 vandalinkės už, prieš, susilaikė, atmesta. 245 dabar. 245 Fleckenstein. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 246, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 247, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 248 už, prieš, susilaikė, pritarta. 249 kaip 11 A paragrafas, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 29 kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikė pritarta. 254 kaip atskiras 14 A paragrafas, kas už, kas prieš Susilaikė atmesta. E, ne, reikia pasitikrinti. 2, 5, 4. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 17 už 21 prieš. 2, 5, 6. Pirmoji dalis atkrito, kadangi buvo 29 kompromise, dabar už antrąją dalį turime balsuoti. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 260. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 261. Masis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 2, reiktų pastikrinti dėl 261. Prašau balsuoti tada. Ar visi balsavote? Baigiame. 20 už 18 prieš pritarta, teisingai pasitikrinome. 262. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 264 ir 265. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 266 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 267 yra ir pakeitimas žodžių, kurį patikė ponė Vortman Kol Ar kas nors prieštarautų tokiam pakeitimui? Ne. Tvarkoj, tada balsuosime su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 270 kitas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 268 atkrito, nes tai buvo kalbinis pakeitimas. 30 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 31 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 2, 7, 8, kas už. Prieš. Tikrinamės dėl 278. Nebedaug žmonių jau balsuoja, tiesą sakant. Ar visi dabar balsavote? Balsuoti baigiame. 15 už 24 prieš atmesta. 279. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 280 už, prieš, susilaikė atmesta. 32 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. 33 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 295, čia kaip priedas, kas už. Prieš susilaikė atmesta, bet pasitikrinkime vis tiek 295 balsuojame. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. 17 už 22 prieš tikrai atmesta 299. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 300 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikriname 300 jį. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 19, 19, vadinasi atmesta. 303, kas už? Prieš, susilaikė atmesta. 304 kas už, prieš susilaikė atmesta. 305 kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 34 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 307 už, prieš, susilaikė atmesta. 300, aš, e, 312 už, prieš, susilaikė atmesta. 311 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 315 už, prieš, susilaikė atmesta. 314 už, prieš susilaikė pritarta. 327. 327. Grisbek. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 330. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 332. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 333. Už? Prieš? Susilaikė atmesta. 334. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 3, 3, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 339 todėl atkrenta. 343 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 344. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Gal galėtume dėl 344. Manau, kad atkris, bet tikrinamės. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame 15 už 25 prieš. Atmesta. 345 už prieš susilaikė atmesta. 348 ir 49, jie tapatus, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 347, Marinesku, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 355, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 3, 5, 8, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 3, 5, 9, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 368. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 316. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. 369, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 371, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 372, 73 tapatus, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Kompromisas. Pirmasis kompromisas. Čia kaip maratoną bėgant, sako pirmininkas, pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas, kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Aštuntas ir devintas pakeitimai. Tuo patus, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 26 kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prie, prieš, susilaikė, pritarta. 48. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51. Kas už, kas prieš, kas. E, gal pasitikrinkime dėl 51. K konstatuojamoji dalis, ponios gurmai, pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 18 už 20 prieš. Atmesta. 52 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Taigi, pereiname prie nuomonių. aplinkos komiteto Envy. Pirmasis paragrafas. E, ketvirtas, atsiprašau, paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Envy septintas. Dėl septinto paragrafo. Atsiprašo pirmininkas. Dėl penkto reikia. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar NV7 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas paragrafas. Sutarėm ar ne, kad jau šitą reikia mums balsuoti. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė Pritarta antroji dalis. Prašom balsuoti, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. NV15. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar ITRE. Komiteto aštuntas. Kas už. kas prieš, kas susilaikė pritarta. Įtri 16. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Įtri 19. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė pritarta. Regionų komitetas septintas. Čia dvi dalys. Pirmoji dalis ir antroji. Dėl pirmosios. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, gal dėl antrosios dalies regi. Septintas pakeitimas, balsuokime. Ar visi balsavote, balsuoti, dabar baigiame. 24 už 16 prieš pritarta. Regi 9, vėl dvi dalys, pirmoji dalis ir antroji dalis. Kas už pirmąją? kas prieš, susilaikė. Bijau, kad archipelaginiai regionai atmesti. O antroji dalis. Likęs tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Regi dešimtas vėl dvi dalys siūloma išbraukti žodžius and identify these airports. Antroji dalis atkris, jeigu pirmąją atmesime, taigi kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Tai dabar turime balsuoti dėl antros. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigta. Geriau nebūna. 40 už, nei vienas prieš, nei vienas nesusilaikė. Sveikiname. Priimta. Dar neišsilakstykite, reikia dar šiek tiek padirbėti. Alkadravį dabar pranešimas. keičiasi padėjėjai. Pone Grošai, prašau. Pone pirmininkė. Na, dvi sekundės pertraukėlė visiems atsipūsti. Tiesiog noriu padėkoti visiems kolegoms, nes. Uh, iš vienos pusės turėjome 400 pakeitimų, tai yra visų frakcijų kolegiško darbo vaisis. Ir norėčiau padėkoti visų frakcijų darbuotojams, narių padėjėjams, o taip pat ir personalui, nes iš tikrųjų mums tekus užduotis buvo sudėtinga, bet iki paskutinės akimirkos jie puikiai sustvarkėme. Dėkuoju, Martinai. Na, Tiesą sakant, taip pasididykime apie visus pranešimus, dėl kurių šiandieną balsam, nes tikrųjų jie kiekvienas atskirai ir savaime, bet vis dėlto yra visi sudėtingi. Kągi dabar perikime prie pono Elkadravi pranešimo. Ar, jei neklystų, galime pradėti. Elkadravin Simpson. Kągi. Na. Na, čia kaip maratonas, nepraraskime kvapo. Dešimtas pakeitimas, ponė Tikova ir aktorė. Kas už, prieš, laikysi atmesta. Trečias, kas už, prieš, laikysi primta. Vienuoliktas nebereikia, dvyliktas. Autorė ponė Tikau derintina su trečiu ir vienuoliktu pakeitimu. Dvyliktas sėsi su trečiu ir vienuoliktu pakeitimu, kas už jį. Prieš susilaikysiai atmesta keturioliktas, kas už. Prieš susilaikysiai atmesta penkioliktas, kas už. Prieš susilaikysiai atmesta šešioliktas, kas už. Prieš susilaikysiai atmesta septynioliktas, kas už prieš susilaikiusi primta. Ketvirtas nebereikia. Aštuonioliktas autorė panetikau yra žodinis pakeitimas ir dėl jo bus balsama kaip dėl nu, atskiro 8a straipsnio. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Atrodo, kad ne. Taigi, kas už, su žodiniu pakeitimu, prieš susilaikiusiai primta. Trinktas. Nebereikia. Penktas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Šeštas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Septintas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Aštuntas. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Pirmas autoris pranešėjas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Devintas nebereikia, antrasis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Galtinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ponas Alkadravi bando nutaisyti optimistišką miną, 31 balsas, 31 už, nieks nebalsavo prieš, nieks nesusilaikė, sveikinu pono Alkadravi. Toliau kitas pranešimas. Pirmininko pranešimas dėl pirmojo geležinkelio transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimo. Norėčiau priminti komiteto nariams tai, ką vakar pasakiau diskusijų metu. Mes turime du žodinius pakeitimus dėl pirmos ir antros pastraipos. Tiesą sakant, jais Bulgarija įtraukiama uh, į tų valstybių sąrašą, kurios englygis nesinkmai ir 21-22 yra pakeičiami. Tai tikiuosi, kad visi, žo, visi palaikote šios žodinius pakeitimus. Uh, Dėkuoju, na, aišku, visą darysiu formaliai. Žodinis pakeitimas 21-22, kas už prieš laikė primta. Antroji pastraipa. Pirmininko pakeitimas, įtraukiant Bulgariją, kas už prieš laikysi primta. Toliau Marinesko pakeitimas, penktasis, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Šeštas. Pono Kadravi pakeitimas 21-22 pakeisti, dvi žodinį pakeitimą, kas už, prieš, laikysi, primta. Na, 21-22. Septintas nebereikia. Ketvirtoji pastraipa, pirmininkų žodis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Aštuntas pakeitimas. Autoris Bach, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Dešimtas, vienuoliktas identiški, kas už juos, prieš, susilaikiusiai primta. 12. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 13. Kas už? prieš susilaikiusi atmesta 14. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta 15. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta 16. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta 17. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta 18, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 19, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 20, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 21, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 22 dviem dalim Pirmoji dalis. Tik antroji dalis prasideda Odžius Member States um, adequately maintained. Taigi, kas už pirmąją dalį, kas prieš, jis laikysi primta. Antroji dalis, kas už, prieš, jis laikysi primta. 23. Autorė tikau, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 24. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 25. Kas už? Maiklai. Jeigu bus balsuojama dėl 25, tai nereiškia, kad nebereikia dėl 26. Vakar tai jau paaiškinau, nes, nes pono kūn e, pakeitimas nėra jau toks aiškus ir skaidrus. Taip, pasižymė. Ne, nenoriu užbėgti žakių. 25. Pono kūno pakeitimas, kas už prieš atmestą. Tai kai dabar galime balsuoti, Maklai, dėl tavo 26 pakeitimo, kas už prieš susilaikysiai ir tas pats rezultatas, atsiprašau, atmestas. 27. Kas už prieš susilaikysiai atmestą. 28. Kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. 29. 30. Identiški, kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. 31. Pasiteiks likime dėl 29 ir 30 elektroninių būdų, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 22 prieš atmestą. 31 Elka Dravė autoris, kas už prieš susilaikiusi primta. Kom... A kompromisas, kas už prieš susilaikiusi primta. 33 kas už, prieš, susilaikysi atmesta 34 kas už, prieš, susilaikysi atmesta 35 autorius ponas Krameris kas už, prieš, susilaikysi atmesta 38 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 39 Audrazilė, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 41 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 42 kas už, prieš, Pasitikslinkime dėl 42 elektroninių būdų. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. Primta. 45, jei neklystu. Taigi 45, autoris Groškas už, prieš, susilaikiusi į primtą. 47. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 47 elektroninių būdų autorė, ponė Tikau, balsuokime. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? 18 už 22 prieš atmesta. A konsultama dalis, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Antras, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Trečias, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Ir galtinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. 38 už, nieks nebalsavo prieš, du susilaikysi, primta. Dėkoju visiems. Na kągi. Na. Mrs. Jensen, I'm just going to give them a... Pone Jensen, Aš jį neprieštarausite, tai padarysiu penkių minučių per traukėlį. Taigi, kolegos, 11.45 e, sugrįžkite į salę, išklausysime, prasidės diskusijos dėl ponios Jensen pranešimo, taigi prašau nepabėgti ir sugrįžti. Ačiū. Okay, colleagues, can we... Gerai, kolegos. Gal galėtume susėsti savo vietas ir toliau tęsti darbą. Siūlyčiau perėti prie ponios Jensen parengtų dokumento. Dėl rekomendacijos antrajam svarstymui Aš jums esu labai dėkingas, nebuvo lengva balsuoti, balsavimas buvo ilgas ir dėkoju Jums už tai, kad sutikote e, padaryti trumpą penkių minučių pertrauką. Prašau, ponė Jensen. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad Jūs labai griežtai laikytės drausmės ir dėkoju, kad laiku baigėt penkių minučių pertrauką. Šiandien aš norėčiau Jums pristatyti rekomendacijas galutiniam balsavimui dėl pažangiųjų transporto sistemų bei jų reglamentavimo. Kolegos tikriausiai prisimena, kad e, šių teisės aktų tikslas yra nustatyti specifikacijas bei standartus, kurie būtų taikomi e, kelių transporto pažangioms sistemoms tam, kad šios sistemos būtų dėgiamos ir kad jomis galima būtų naudotis. Žmonės, kurie da, projektuoja šias e, sistemas, teigia, kad jomis naudojimas yra vis dažniau ir todėl būtina šias rytį reglamentuoti. Tai ne tik padidins mūsų transporto sistemos efektyvumą, bet taip pat ir uh, E, pritaikęs mūsų transportą prie aplinkosaugos reikalavimų. Kai komisija Europos parlamentui pateikė e, dokumentų projektą, kurį sudarė veiksmų planas bei pasiūlymas dėl teisės akto, bei dėl komiteto, kuris nustatytų standartus. Europos parlamentas e, pareikalavo, kad stand, nustatant standartus būtų nustatytos taip pat sąsajos su veiksmų planu. Po balsavimo, kuris įvyko po pirmojo svarstymo, įvyko Europos parlamento rinkimai. Ir po rinkimų mes dar kartą patvirtinome, kad pritarėme tam, kas buvo patvirtinta per pirmąjį svarstymą. Rūdienį, pirmininkaujant Švedijai, vyko dėrybos. Švedija puikiai dirbo ir stengiasi įtikinti tarybą, kad mums būtina reglamentuoti šią sritį. O valstybės narės įtikinti beje nebuvo lengva, kadangi jos kaip visada baiminasi dėl to, kad dėl šių teisės aktų uh, operatorius susidurs su papildomomis išlaidomis, bet vienaip ir kitaip sugebėjome susitarti. Ir mūsų susitarimas atspindi anksčiau patvirtintą parlamento poziciją. Mes nustatėme keturias prioritetinės sritis. Ir parlamentas pragnantis specialių e, veiksmų renkant informaciją apie keliones bei apie e, su saugumu susijusius e, e, dalykus. Iš esmės mūsų pasiūlymas liko nepakitęs. Mūsų pozicijos išsiskyrė tik tai dėl sistemų naudojimo, nes taryba nenorėjo, kad standartai ir specifikacijos būtų uh, taikomos automatiškai, kai tik jas patvirtina komitetas. Parlamentas uh, per 12 mėnesių turėtų apsispręsti, kada ir kaip reikėtų dėkti šias sistemas. Mes sugebėjome surasti sprendimą, gal ne patį geriausią, bet vis dėlto veikinti. Dėl šio sprendimo standartai bus taikomi ir iš karto ir mes galime susitarti dėl to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir staiga pasikeitė šiam dokumentui taikoma procedūra. Ir e, šis procedūros, pasikeitusi procedūra palėtė du dokumentų paketus, vieną susijusi su naminių gyvūnėlių gabenimu ir kitą būtent šį uh, e, protingųjų transporto sistemų uh, taikymo dokumentus. Taigi dabar suradome tinkamą mums visiems sprendimą ir aš siūlau komitetui uh, bei visam parlamentu pritarti šioms rekomendacijoms tam, kad galima būtų toliau tęsti darbą. Ir baigdama norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Ir ypatingai kreipiuosi į žaliuosius. Pono Kostačio nebėra mūsų tarpe. Žalieji nuolatos pabrėžė, kad tos protingosios transporto sistemos iš tikrųjų nėra jau tokios protingos. Ir minėtas kolega pateikė pakeitimą Ir e, šis pakeitimas buvo e, patvirtintas tiek, tarybo, tiek parlamente, tiek taryboje. Tiek e, šį pakeitimą patvirtino net ir mūsų teisininkų tarnyba. Pirmininkas. Taip, taip, kartais patys paprasčiausi dalykai vienaip ir kitaip paveikia mūsų formuojamą politiką. Dėkuoju ponia Jensen, dėkuoju Jums už tai, kaip Jūs rengėte šį dokumentą. Kaip Jūs ir minėjote, kai tik pamatėm finišo vėliavas, taiga visas peizažas pasikeitė. ir aplinkosaugos komitete, pavyzdžiui, staiga pasikeitė visos darybos dėl veterinarijos pasų. Ir aš dėkoju Jums už tai, kad Jūs tokioje sudėtingoje situacijoje sugebėjote nepasimesti. Ir kaip komiteto pirmininkas, aš Jums dėkoju už Jūsų darbą ir Jūsų pastangas. Ponas Kok, apie, apie frakcijos vardų. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš vargu ar galėčiau ką nors pridurti, aš tiesiog norėčiau pritarti ponios Jensen labai aiškioms pastaboms ir manau, kad mes turime balsuoti už šį dokumentą. Pone Tikau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Jensen Iš tikrųjų, dirbti tai reikėjo daug. Ir aš taip pat rekomenduočiau balsuoti už šį dokumentą. Iš tikrųjų, situacija buvo sudėtinga. Mes norėjome, kad šios sistemos būtų automatiškai taikomos ir kad šioje srityje e, įsigaliotų labai aiškiai suformuoluota Europos politika. Gal mums ir nepavyks to pasiekti, tačiau vienai per kitaip mes turėsime labai aiškį reglamentavimo sistemą. Ir tai yra puiku. Taryba padarė nemažai nuolaidų. Europos parlamento darybininkų grupė puikiai dirbo, patikė gerų pasiūlymų ir dar kartą už tai dėkoju poniai Jensen. Mes turime ir protingųjų transporto sistemų dėgymo veiksmų planą. Ir tai yra puiku. Taigi, taigi jau daug ką padarėme, bet niekiek nebejoju, kad mūsų laukia dar ir labai įdomios diskusijos. Dėkoju, dėkoju ir pranešiai. Aš viską perduosiu toliau kolegai Kuštatui. Na, visi sutikome dėl to, kad tas kad kai kalbame apie pažangės transporto sistemas, reikia kalbėti apie pažangumą kaip esmę. Na ir dabar buvo atlikti du tyrimai, kurie parodė, kad technin, techniko užtikrinantis saugą, tiesą sakant, sąlygoje, kad silpnėja dėmesys ir daugėja nelaimingų atsitikimų. Aš manau, kad tai taip pat reikia nepamesti iš akių. Na, svarbus dalykas, aišku, yra deleguoti aktai. Na, ir tai, kaip dabar bus sprendžiami tie klausimai, apspręs ateitį. Ir manau, kad kai vyksta darybos dėl šių dalykų, svarbu užtikrinti parlamento teisės. Uh, nes taryba bandys mus tarsi blokuoti. Taigi siūlau gan atsainiai, atsargiai žiūrėti turinį, nes tikrai turinį dar reikia tobulinti ir todėl malonu, kad nebus viskas automatiškai gyvenime, nes e, kitaip likti daug klaidų. Dėkuoju, ponė Lichtenberger. Toliau komisijos vardu kalbės Ponas Pakei, prašau. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju ponė Jensen pranešėjai už jos rekomendaciją kurią mes taip pat norėtume pasveikinti. Mes žinome, kad tyrimai vyksta ir būtų puiku, jeigu mes galiausiai turėsime tinkamą teisinį pagrindą, tinkamą reglamentavimo pagrindą, kuriuo galėsime dėkti protingasis, pažangasis transporto sistemas. Taigi dar kartą dėkuoju ponė Jensen už per pastruosius mėnesius padarytą pažangą. Dėkuoju ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, atvykote kiek anksčiau. Ir būtent dėl to mes galėjome anksčiau pradėti svarstyti šį dokumentą. Ar dar kas nors norėtų ką nors pridurti? Jei ne, tai tuomet aš norėčiau pasakyti, kad mes turime nustatyti e, pakeitimų pateikimo terminą. Tačiau aš tikiuosi, kad kolegos prisimins, kad mes susitrėmė neteikti jokių pakeitimų. Bet, bet kuriuo atveju iki birželio 3 dienos galima pateikti pakeitimus. Komitete balsuosime dėl šio dokumento birželio 22 dieną, o plenarinį posėdį jis pasieks Liepos mėnesį. Taigi tikiuosi, kad jokių pakeitimų nebus pateikta ir kad mes ir toliau laikysime su pranešėjus pasiūlytos pozicijos. Gerai, puiku. Tuomet mes galime baigti mūsų rytinį posėdį.